valstybę narę ir tai būtų geras atsakas į senėjimo problemas, kuris susiduria Europos gyventojai. Ačiū. Much, Minister. Debate... Dėkuoju ministrai. Šią diskusiją baigiame. Ačiū Jums visiems už dalyvavimą. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto numatyto šią popietę. Tai yra bendrosios diskusijos dėl skaidrumo registro. Pirmas pranešimas, pono Kasinį pranešimas, tarp institucinis susitarimas dėl bendro skaidrumo registro. Ir antras pranešimas, darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas sukūrus bendrą parlamento ir komisijos skaidrumo registrą. Negaiždama laiko suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Kasinį. Presidente, signor Ministro, signor Komisario, cari kolegi. Pirmininkė, ministrė, komisijos nariai, kolegos. Yra parengti du pranešimai iš esmės tą pačią temą. Ir šiomis diskusijomis mes baigsime ilgą, ilgai vykusi darbą darbo grupėje, kuriai pirmininkavo ponė Volis kurioje dirbo visų frakcijų atstovai, taip pat dirbome ir su komisijos nariu Ševčiovičium dėl, e, bendros, dėl skaidrumo registro. Taigi turėjome parengti pranešimą ir taip pat e, galiojančių darbo tvarkos taisyklių pakeitimus. Nustebau e, dėl to, kiek visuomenės dėmesio susilaukė šis susitarimas galbūt susidaro įspūdis, kad šie dalykai turi didesnio poveikio nei iš tikrųjų. Skaidrumo registras yra e, skirtas užtikrinti, kad politiniai veiksmai būtų teisingi, tačiau tai nėra priemonė kovoti su korupcija. Neseniai keletas žurnalistų bandė papirkti keletą parlamento narių. Tai gali atsitikti ir vėl. Jeigu norite ką nors papirkti, tai žinote, kaip tai daryti. Ir tikrai tokie asmenys neprisipažins ir skaidrumo registrai čia nepadės, jie tikrai nėra mm, panacėja. Vis dėlto valstybės narės iš naujo, valstybėms narėms reikėtų iš naujo panagrinėti Lisabono sutarties kai kurios straipsnius, pavyzdžiui, 82, 83, 84 ir svarstyti, ar e, bandymai papirkti Europos parlamento narius negali būti traktuojami kaip tarpvalstybiniai e, nusikaltimai ir galbūt jau atėjo laikas įsteigti Europos prokuratūrą. E, lobizmas e, čia yra vertinamas kaip neigiamas dalykas, tačiau Kai kuriuose šalise tai vertinama kaip patriotinė pareiga. Tai yra būdas kelti ir spręsti problemas, kurių kitais būdais neįmanoma išspręsti. Europos parlamento narių nagrinėjami klausimai dažnai yra sudėtingi, techninio pobūdžio, taigi mums reikia atsižvelgti į interesus, valstybių narių interesus ir tokiais atvejais lobistai gali būti labai naudingi kaip tam tikrų interesų gynėjai. Aš esu dirbęs teisėjų ir manau, kad rungimosi principas, sprendžiant kokią nors problemą, kai abi šalis turi galimybę būti išklausytos, yra puikus būdas spręsti problemas. Labai svarbu, kad teisėjai ir Europos parlamento nariai išlaikytų savo nešališkumą, nuožiūros laisvę Taigi, tikiuosi, kad ir taryba artimiausių metų pasirašys šitų susitarimą. Asmenys, kurie nori užsiimti lobistinę veiklą, turėti biurą Briuselėje, turės registruotis, registras bus viešas, tie asmenys turės deklaruoti visus savo finansinius ir kitus interesus. Ir tai pasakytina ir apie tuos, kurie kreipiasi į Europos parlamento narius tam tikrų institucijų vardu, pavyzdžiui, bažnyčių vardu. Tai registre bus nurodyta, kokiomis sąlygomis galima užmėgsti kontaktus su Europos institucijomis. Sukūrus registrą prireiks keisti darbo tvarkos taisyklės, dėl to ir yra parengti du pranešimai, tačiau praneš, abiejose pranešimuose kalbama apie skaidrumą. Ir čia mes pateikėme tam tikrų minčių, kurios galbūt kažkada taps taisyklėmis, kai mes labiau įsigilinsime į šią temą. Mes taip pat galvojame ir apie tai, kaip būtų galima geriau organizuoti ryšius tarp tam tikrų interesų gynėjų ir Europos parlamento narių. Čia yra tam tikrų svarbių klausimų. Ir žinoma, žmonėms turi būti suteikta galimybė balsuoti prieš kai kurios pakeitimus kurie per daug sugriežtina lobistų ir parlamento narių santykius. Vis dėlto manau, kad e, mes turime laikytis skaidrumo principo, siekti skaidrumo, tikiuosi, kad sulauksime paramos. Dėkoju ponui Kasinį, dabar suteiksiu žodį ministrei, pirmininkančios valstybės vardu. Ačiū pirmininkė. Bandysiu pasisakyti, nors mano balsas užkimęs pirmininkė, komisijos nariai, Europos parlamento nariai, ponius ir ponai. Skaidrumas yra labai svarbus e, demokratinių institucijų darbė. Tai ypač svarbu ES institucijoms, kadangi, kaip žinote, ES institucijos dažnai kaltinamos, kad yra per daug nutolusios nuo piliečių ir taip pat, kad veikia neskaidriai. Taryba visada aiškiai teigia, kad nori, jog es institucijos veiktų skaidriai, kitų požiūrių ir tarpusavyje. Kaip piliečiai kreipiasi į mus, kad mes spręstume jų problemas, jie tikisi, kad bus užtikrinti aukšti standartai. Todėl sveikiname abu pasiūlymus sukurti Europos komisijos ir parlamento skaidrumo registrą. Sveikinu Karlo Kasinė abu pranešimus. Jeigu šie pranešimai plenarnėje sesijoje bus patvirtinti, tai jie taps pagrindu parlamentui ir tarybai pradėti dėrybas dėl bendro skaidrumo registro sukūrimo. Ir tai parodys, kad ES ne tik žodžiais, bet ir veiksmais laikosi skaidrumo principo. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Žinau, kad per pastarosius keliarius metus į tarybą buvo kreiptasi ir ji buvo paraginta dalyvauti skaidrumo registre. Tačiau taryba negali visiškai dalyvauti šiame procese, nes manome, kad skirtingai nei parlamentas ir komisija, taryba nebus, nepatirs tokio paties poveikio kaip lobistų poveikio kaip kitos institucijos. Nes lobistai, norėdami atlikti savo darbą, turi mm, palaikyti ryšius su komisija ir parlamentu. Žinoma, taryba atliks tam tikrą vaidmenį. Prisidėsime prie skaidrumo registro kūrimo ir esame pasirengę dalyvauti dėrybose su parlamentu ir komisija ir svarstyti, kaip kažkada galėtume prisidėti prie registro. Žinoma, nenorime, kad tos dėrybos kaip nors vilkintų parlamento ir komisijos darybų procesą. Taryba šiuo metu nagrinėja politinės deklaracijos projektą. Ta, ta deklaracija bus susijusi su skaidrumo registru. Ačiū. Žodis komisijai. Ačiū, pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai. Skaidrumas yra e, ta tema, kuri rūpi piliečiams ir tai yra svarbus dalykas siekiant stiprinti ES demokratinį patikimumą. Džiaugiuosi, kad e, dabar komisijoje jau, komisijos registrai jau yra įsiregistravę daugiau kaip 3800 lobistų ir tikiuosi, kad skaidrumo registro sukūrimas bus svarbus žingsnis toliau didinant e, ES sprendimų prieimimo uh, proceso skaidrumą ir atspindės piliečių lūkesčius. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką, apie kurį buvo kalbama mūsų bendroje darbo grupėje. Taigi ponia Volis, ponas Kasini, ponas Lainen, ponia Duran tikrai nusipelno padėkos, buvo labai malonu su jais dirbti. Manau, kad mūsų darbas yra subalansuotas. Mes pragmatiškai rengėme tarp institucinį susitarimą, kurį šiandien pristatome diskusijoms. Ir galimas patvirtinimas rytoj suteiks galimybę abiems institucijoms pradėti tvarkyti tą registrą birželio mėnesį. Ir tikiuosi, kad tai padės sukurti skaidrę ir etinę darbo praktiką Europoje. Šis registras suteiks galimybę uh, gauti informacijos apie asmenis, kurie dalyvauja ES e, sprendimų prieimimo procesuose. Aš suprantu, kad e, kilo susirūpinimas dėl regioninių, tam tikrų regioninių organizacijų. Kilo klausimas, ar jos turi registruotis. Manau, kad e, jų registracija neatspindėtų jų tikro pobūdžio ir ne, neatspindėtų to, kad uh, jos atstovauja piliečiams pagal savo konstitucinę sistemą. Atidžiai įsiskaičius į sustarimo turinį, visas susirūpinimas turėtų išsisklaidyti. Tekste pasakyta, kad vietos, regionės ir miestų valdžios institucijos neprivalo registruotis. Taigi, valstybinės institucijos neturi registruotis. O uh, tam tikros tarnybos, kuriuose dirba vietos, regionės valdžios institucijų atstovai ir kurios mm, veikia pagal tam tikras konstitucinės nuostatas, taip pat neprivalo registruotis. Tikiuosi, kad e, aš taip išsklaidau kilusi susirūpinimą. Ir paskutinis dalykas - tarp institucinė dimensija. Manau, kad mes visi sutarėme, jog mm, komisijos ir parlamento parlamento bendradarbiavimą dar sustiprins tarybos indėlis. Taigi norėčiau labai padėkoti veng... pirmininkaujančiai Vengrijai už tai, kad ji pakeitė tarybos nuostatą, taryba dabar nusiteikusi teigiamai ir galvoja apie tai, kaip būtų galima, kaip gali, užtikrinti kaip galima geresnius komisijos, tarybos ir parlamento santykius kuriant registrą. Manau, kad e, tas politinis signalas, kad visos trys institucijos labai rimtai vertina e, šį dalyką ir kad kartu e, sieks užtikrinti skaidrumą, tas signalas bus labai stiprus. Ir manau, kad tada mm, tai padės labai greitai peržengti 4000 registruotų subjektų ribą. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui už konstruktyvų indėlį į mūsų darbą. Dabar periname prie kalbėtojų frakcijų vardų. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu ponas Weber. Gerbima ponė pirmininkė, e, ponė ministra, ponės komisijos nariai. E, skaidrumas tai yra e, demokratijos pagrindas, kad žmonės žinotų, kas turi įtaką, kas sprendžiama. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, Europos parlamentas įgavo daugiau galių. Todėl labai teisinga, kad mes savo darbo pobūdį, nuolat tobuliname, keliame dėl jo klausimus ir supažinime su jo piliečius. Ir šitas e, skaidrumo registras iš tikrųjų yra puikus mūsų bendro apmąstymo rezultatas. Ir e, labai džiugu, kad mes radome e, regioniniams arba komunaliniams arba bažnytiniams institucijoms atitinkamas apibrieštas ir nustatėme jų, registra, e, jų registravimą arba neregistravimą. <clears throat> Taigi, e, labai svarbu, kad mes e, parlamento nariai galime priimti savarankiškus sprendimus šio klausimu. Mes galime būti, būti išdidus, kad Europos Sąjungoje yra tokios valstybės narės, kuriuose toks skaidrumo registras egzistuoja. Berlyne, pavyzdžiui, tokio registro nėra ir tai yra didelė pažanga, kad mes Europos parlamente tokį pasieksime. Iš esmės, dabar kalbant apie tarybą, ten, e, kadangi lobistai nesikreipia per daug į tarybos narius, tada e, norėčiau paskatinti tarybą vis dėlto e, prisijungti prie svarstymo dėl skaidrumo registro. Tai būtų dar paprasčiau tada dalyvauti šiokiose diskusijose. E, ir aš manau, kad ateityje mes galėsime lengviau dirbti be lobistų e, įtakos, galėsime e, stiprinti mūsų savimonę ir padėti daugiau ES piliečiams. Ponas Grautė, socialistų demokratų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti visų pirma pranešėjui ir visoms suinteresuotams šalims, nes iš esmės dabar mūsų laukia ilgas darbas ir aš manau, kad tai yra puikiai diena Europai, Europos parlamentui ir komisijai. Tai būtent mums pavyko praktiškai sukurti skaidrumo registrą. Aš manau, kad žodžius e, turi sekti darbai ir aš norėčiau paminėti kelis svarbius dalykus. Vienas dalykas, e, e, registras nėra iš tikrųjų įpareigojantis, čia reikia, reikia aiškiai pasakyti. Ir čia aš norėčiau paklausti komisijos, nes komisija sako, kad yra tam tikras teisinis pagrindas. Ar komisija iš tikrųjų būtų pasirengusi parengti tokį teisinį pagrindą, kad būtent toks registras būtų įpareigojantis ir privalomas. E, tarybos pasakymas mane šiandien maloniai nustebino, e, būtent, kad e, taryba nemato čia jokių problemų ir kaip kolega Weberis jau sakė, taryba tikrai nebūtų labai sunku įsitraukti į tokį registrą. Ir labai svarbu, kad visos trys ES institucijos turėtų vieną bendrą registrą ir kad šis registras būtų privalomas Ir mes pritartume e, tada kitos e, frakcijos pasiūlymui, kad e, tam turėtų būti taikomas ir lobistų teikiamos lėšos, čia būtent, kad jos ir būtų naudojamas skaidriai ir kad būtų prisiminimai priimami skaidriai. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie buvo pasirengę kompromisams, nes iš tiesų būtų labai sudėtinga, jeigu, pavyzdžiui, lobistai turėtų per daug įtakos mums. Ali grupės vardu panas Dafas. Dvi minutės. Oh, yes. uh, the, uh, uh, Dabartiniai skandalai akivaizdžiai parodė tą galę, kurią gali įgyti lobistai būtent parlamento atžvilgių. Ir liberalai e, labai pritarė tam, kad būtų supaprastintas lobistų registras. Tai iš tikrųjų būtų veiksmingas žingsnis. Ir tai būtų sutvirtinama mūsų įgaliojimų sistema. Ir būtų daugiau skaidrumo mūsų darbe. Aš ypač norėčiau pabrėžti e, pranešimo devintą punktą, kuriame raginame e, biurą sukurti tam tikras e, teisinės gairias, pagal kurias pranešėjai galėtų užfiksuoti Um, tuos lobistus, kurie prisidėjo arba įsitraukė į teisės aktų rinkimo procesą. Aš manau, kad uh, mes galėtume žengti dar toliau. Uh, didindami parlamento teisėtumą piliečio akise ir jo teisėkuros procesų paprastinimą. O taryba, kuri yra mūsų teisėkoros proceso aukštesnieji antrieji rūmai, turėtų taip pat žengti žingsnį į priekį. Ir įsitraukti šio registro kūrimo. Ir aš norėčiau padėkoti uh, e, pirmadinkaujančiai šaliai už jos uh, pareiškimą šį e, klausimą. Uh, Pone Dafai, e, panas Grotė norėtų užduoti Jums klausimą pagal Mirinos kortelės taisyklę. Ačiū, aš norėčiau e, padėkoti e, panui Dafai, kad jisai kalbėjo apie teisėkoros gairias. Ar Jūs manote, kad mes turėtume priešti šią, šias gairias? Ar tai galėtų apriboti Europos parlamento darbą? Ir kaip Jūs manote, kaip tos gairės, e, kokio, kokios amties jos e, turėtų būti ir kur nukreiptos. Aš manau, kad, e, kad tai turėtų būti eksperimentas. Ir tai turėtų būti, kaip ir visi eksperimentai, sėkmingas eksperimentas. Ir geroji praktika turėtų būti skleidžiama. Aš manau, kad ribotas pranešėjo numeris, kurie yra atsakingi parlamento vardu už e, teisėkoros projektus. E, jie galėtų e, nurodyti, su kuo jie oficialiai susitiko, dirbdami savo darbą, su kokiais lobistais. Aš norėčiau paskatinti protingą ir mm, skaidrų lobizmą šiame parlamente. Ir kad būtų, e, būtų pasinauta žiniomis e, e, tų išorės suinteresuotųjų šalių, kurios prisidėtų prie teisės akto kūrimo. Ačiū, ponė, ponė Foksai, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kasinį, pirmininkui Kasinį už jo darbą rengiant šį tarp, tarp institucinį sustarimą. AFKO komiteto nariai bendradarbiavo, kad parengtų pranešimą tai ir susitarimą, kuris turėtų užtikrinti didesnį teisėkuros proceso skaidrumą. Pirmininkė, jūs šiandien pirmininkaujantė šiame plenarinėme posėdėje, dėkuoju ir jums. Uh, Šis pranešimas yra proporcingas, jis yra naudingas ir tikrai duos gerų rezultatų. Jame yra pripažįstamas svarbus regionių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo e, teisėkuros procese ir aiškiai yra atskiriami lobistai ir vietos regionės valdžios institucijų atstovai. Nors pranešime yra einama tinkama linkme, dar daug ką reikia padaryti ir jeigu tas registras pasirodys esas sėkmingas, jis, manau, taps privalomu lobistų registru. Aš pritariu pono DAF pranešimui, kad pranešėjas, mm, kad mm, reikia nurodyti, su kuriais lobistais buvo užmėgstas kontaktas prieš rengiant teisės aktą, nes mm, manau, kad mūsų rinkėjai turi tam tikrų įtarimų. Ir vienas e, iš to susitarimo trūkumų, turiu pasakyti, yra tai, kad jame trūksta vienos institucijos. Gaila, kad taryba ne, neprisijungė. Aš norėčiau paraginti tarybą, kaip dar vieną teisėkuros instituciją, pasirašyti tą susitarimą, kad e, teisėkuros procesas būtų visapusiškai skaidrus. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponas Hefner, dvi minutės. Pane pirmininkė, mielas kolegės, mėly kolegos. E, politikai reikia pasitikėjimo šio parlamento nariai buvo išrinkti slaptu ir laisvu balsavimu tų piliečių, kurie gyvena mūsų valstybėse narėse ir kurie tikisi visiškai teisingai iš mūsų, kad mes priimsime visus teisės aktus, atsižvelgdami į jų gerovę, o ne siekdami savo interesų. Arba, pavyzdžiui, trečiųjų šalių interesų įvairių įmonių arba interesų grupių. Tačiau mes žinome, ir tai, kad e, Bruselėje yra daugiau negu 10 tūkstančių profesionalių lobistų ir kurie bando daryti įtaką tiek parlamento nariams, tiek komisijos nariams. Tai mes negalime tam sutrukdyti ir tai yra visai normalu, mes gyvename skaidrioje atviroje visuomenėje. Tačiau mes turime išlikti toje uh, kovoje dėl įtakos. E, ir būtent kodėl mes norime pagerinti tas taisyklės. Tai visų pirma, dėl to, kad šitas pasitikėjimas mumis buvo pažeistas. Ir mes norime išlaikyti tą pasitikėjimą ir sustiprinti jį. E, mes e, sustarėme su komisija dėl šito skaidrumo registro ir aš norėčiau pasakyti, kad man būtų žymiai maloniau, jeigu šiame darbe būtų dalyvavusi ir taryba. E, buvo sakyta, kad mes jau pasiekėme pakankamai gerų rezultatų, tačiau mes negalime pasitenkinti tuo, ką mes jau pasiekėme. Aš e, manau, kad šitas skaidrumo registras e, turėtų būti privalomas ne tik tai tiems, kurie atvyksta į Europos parlamentą, jo patalpas, bet ir tiems, kurie yra už Europos parlamento ribų. Pavyzdžiui, kviečia parlamento narius į vakarėlį arba prieimimą. Taigi, būtent mes turėtume aiškiau apibriežti, kas turėtų būti registruojama, kiek, kokia suma turi būti numatoma. Ir kad būtų nuolat vertiname bendro sekretariato ar laikomasi šių taisyklių. Būtent mes taip galėsime užtikrinti daugiau skaidrumo Europoje ir dėkoju visiems už pasiektus rezultatus. Ačiū, GUE grupės vardu, panas Olegardas. Ačiū. E, šitas pranešimas yra mažyti žingsnis siekiant daugiau skaidrumo. E, tai yra e, interesų registras, kuriame registruojami visi, kurie nori padaryti įtaką ES priimamės sprendimams. Ir tai yra e, mūsų bandymas e, išnaikinti korupciją. E, ir čia mes turime vis dėlto pasižvalgyti, kas vyksta pas mus. E, kartais iš esmės pasitaiko, kad e, Europos e, parlamentarai e, užsijima šalutiniais darbais, už kuriuos gauna atlyginimą. Ir reikia nustatyti, kokios būtų sankcijos, jeigu pažydžiamos taisyklės. Ir kaip mes galėtume išvengti nebaustinumo. Šitas pranešimas yra susijęs su tuo, kad tas susitarimas e, e, turėtų būti įgyvendintas e, ir praktiškai. Ar jūs norėtumėte atsakyti pagal Milinos kodėlės taisyklę į Hanso Peterio Martino klausimą? Ačiū, gerbiamas kolega, aš norėčiau paklausti, ką jūs manote apie šitas teisėkuros gairias ir ką tai reikštų uh, jums, kad, sakykime, skaidrumo registras nebūtų įpareigojantis ir privalomas? E, ar čia būtų tam tikrų e, nišų arba tam tikrų e, durelių, pro kurios galima išsprūsti? Ačiū už klausimą. Jis suteikia man galimybę pabrėžti ir akcentuoti tuos dalykus, kuriuos jau minėjau. Tikslo dar nepasiekėme, dar reiks uh, daug ką atlikti. Tai nėra galutinis, baigtinis sprendimas ir dar darbų laukia nemažai. Na, o dėl to, ar registras turėtų būti privalomas, aš manau, kad tai yra esmė. Pažvelgus į elektroninius teisėkuros tekstus. Aš manau, kad pati ši idėja yra sveikintina, tačiau registras privalo būti e, saistantis. Priešingų atveju pati idėja nepasiteisins. Ir aš manau, kad tai yra vienas žingsnis teisinga linkme. Ir kai specialusis komitetas pateiks savo ataskaitą, mes pakoreguosime, peržiūrėsime tą tekstą per dviejus metus ir tuomet tikiuosi, kad pasieksime tikslo, nes tą padaryti privalome. Ačiū kitas kalbėtojas, FD frakcijos vartų, ponas Agnijų. Vieną minutę. Nagi, skaidrumo registras tikrai nestebina kad buvo iškelta tokia mintis, nes Britų žurnalistai labai lengvai galėjo įrodyti, kad Europos, Sąjung, Europos parlamento nariai pasiduoda pinigų įtakai. Tai yra parlamentarai, ne Kasablankos filmo aktoriai įrodę, kad lobizmo, lobistai juos paima plikomis rankomis labai lengvai. Tačiau dabar susizgribome ir bandome kažką daryti. Jau per vėlai. Registras tikrai nieko neduos. Lobistai pateks ir gaus tai, ko nori. Na ir dabar panašu, kad daugiau gausime informacijos apie tai, kas vyksta, tačiau viskas nugrims tuose drumzlinuose vandenyse ir tai bus įprastinė veikla. Na ir tie, kurie paiso įstatymų, turės skęsti biurokratiją, tie, kurie to nedaro ir taip klestės lobistai visuomet veiks be skrupulų, bus visuomet grob, grobuoniški. Ačiū ponia Agniu, mėlynoji kortelė, ją kelia ponas Hefneris, ar jūs esate pasirengęs atsakyti jo klausimą? Puiku. Mielas kolega, aš tikrai labai esu už civilizuotą keitimąsi argumentais debatų metu, bet e, netaip jau džiugu e, girdėti iškreiptus faktus. E, galbūt patikslinkite, pasitaisykite, nes sakėte, kad parlamentas kalba apie skaidrumo registrą tik dėl to, kad neseniai vienas Britų dienraštis e, visą šią istoriją iškėlė viešumon. Galbūt paaiškinkite visiems tai, kad mes jau žymiai anksčiau esame pradėję tą diskusiją ir apie skaidrumo registrą kalbamės jau tikrai labai ilgai. Danke. Well, Agnew. Panašu, kad tas, kad, tai buvo katalizatorius, kuris ir pradėjo šį procesą. Aš nematau, kodėl mums reiktų taikstyti su užsienio institucijomis, kurios kišasi į mūsų reikalus. Ir kuo labiau tai bus išplėsta, tuo daugiau bus korupcijos. Ir aš nenoriu, kad mano valstybė apskritai turėtų reikalų su šia organizacija. Dėkoju, dėkoju ponui Agniu. Ponas Melseris. Uh, Pone pirmininkė, visi žinome, kad ne tik Europos parlamentas, bet taip pat ir Europos Sąjunga apskritai e, kenčia dėl silpno pasitikėjimo jie. Galbūt kolegai Hefneriui nemalonu tai girdėti, bet visgi nebejotina yra tai, kad ir dėl lobistų e, spaudimo e, buvo paskatintos diskusijos dėl skaidrumo registro. Laisvanoriškas registras, mano manimu, yra tiesiog e, akių dumimas. Tai nėra rimtas e, projektas. Ir be to nebus e, į tai įtraukta visos svarbiausios įstatymų lydybos institucijos. Ir net jeigu ir tai būtų, ir tai liktų dar pakankamai spragų. Sakoma, kad egzistuoja daugybė tokių ekspertų, um, kurie už uždarų durų patarinėja e, komisijai ar kitoms institucijoms ir visa tai išlieka paslaptyje. Kalbant apie ekonomiką ir tarptautinius koncernus, e, reikia paminėti taip pat, kad ir e, profsąjungų tada, tada interesams turėtų būti atstovaujama, nes būtent piliečiai yra juk svarbiausias mūsų rinkėjas. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια. Πονετζάνακου, πουσαντρός μινούτες. Γιατί... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kasinį už šį pranešimą. Jis tikrai puikus, na, o skaidrumas yra dalykas, kuris susijęs ir su parlamento nario orumu. Kuo daugiau priemonių imsime šioje srityje, tuo daugiau skaidrumo sukursime, tuo daugiau e, bus pasitikima mumis, ES institucijomis ir tuo, kaip mes atstovaujame piliečių interesams. Skaidrumo registras sukurs daugiau skaidrumo mūsų veikloje, jame yra e, numatyta kai kurių taisyklių pilietinių, e, pilietinių institucijų atstovams e, ir kitoms įstaigoms mūsų partneriams. O taip pat reikia pasakyti, kad dažnai per lobistus būtent apibrėžiama tam tikrų interesų grupių e, tapatybė. Po to, kai buvo ratifikuota Lisabonos sutartis, e, įgavome daugiau galių ES ir tai reiškia, kad ir daugiau įvairių institucijų nori, kad būtų atstovaujama jų interesams. Dar pabaigai, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad skaidrumo registras yra labai svarbus, kalbant apie skaidrumą ir demokratijos plėtrą, taip pat įvairovę. Mes stipriau atstovausime piliečių interesams parlamente ir tikimės, kad skaidrumo registras, registras atrodys būtent taip, kad jam m, turės būti įsipareigojusios visos ES institucijos. Ačiū. Dabar ponas Gerero. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ponė Kasinį, už pranešimą dėl skaidrumo registro. Išgyvename krizės laikus, nereikėto masto krizės laikus e, ir tikrai ilgai užtruko, kol pradėjome bristi iš tos e, krizės. Turime galvoti ir apie ateitį dabar ekonominės krizės akivaizdoje ir vykdyti tokią politiką, kuri leistų pasiekti gerų rezultatų ir pasitarnautų ir piliečiams. Taigi turime dirbti iš vien ir taip pat nepamiršti politinių vertybių, apie kurias nuolat kalbame. O į tai įeina taip pat ir skaidrumas. Skaidrumo registras bus žingsnis pirmin, skaidrumo link, bet tai bus tik vienas žingsnis ir raginu visus narius, kurie kalbėjo apie skaidrumo registro svarbą ir toliau tą daryti. Ir taip pat raginu numatyti sankcijas tiems, kas nesilaiko skaidrumo registro taisyklių. Dabar ponė Tain, vieną minutę, prašom, ponė Tain. Ačiū. Mėly kolegos, kai rytoj balsuosime dėl skaidrumo registro, padarysime teisingą žingsnį pirmin, tačiau tai nebus um, išbaigtas um, žingsnis. Nepaisant to, Džiaugiuosi, kad lobistų registrą egzistuojantį parlamente nuo 96 metų pavadinome skaidrumo registru. Viešosios institucijos įvairios viešosios teisės įstaigos privalo registruotis e, tam, kad gautų metams leidimą į parlamentą. Tačiau nelabai suprantu, dėl ko yra taikomos e, tokios pačios taisyklės ir nepolitinėms organizacijoms ir joms reikia registruotis. Manau, bet kuriuo atveju, kad skaidrumo registras e, bus e, likvidinis kompasas kiekvienam parlamento nariui, sprendžiant tokius klausimus, kaip su kuo susitikti ar nesusitikti, kokiems interesams atstovauti, nes į mus kreipiasi tikrai labai daug įvairiais kanalais lobistų. Ačiū ir dabar ponas Martin. Vieną minutę. Na ir tas vidinis kompasas kartais paveda, manyčiau. Reikia kalbėti apie tai, kad lobistų įtaka tikrai yra probleminis dalykas, kai bandoma įsitikinimus pakeisti. Faktas yra tai, kad yra registruoti tūkstančiai lobistų Briuselyje ir taip pat faktas tai, kad šiuose rūmose yra tiesiog per mažai galimybių um, kokybiškai dirbti su ekspertais ir pasiekti gerų rezultatų. Skaidrumo registras bus nedidelis žingsnis pirmin, tačiau tai bus dar tik apšilimas, turint omeny, pavyzdžiui, Vašingtoną. E, ten taisyklės yra žymiai geresnės, tobulesnės negu tos, kurias mes turime čia. Ir aš manyčiau, kad reikėtų pereiti ir prie teisinių vadinamųjų pirštų atspaudų paėmimo, kad būtų aišku, su kokiais e, žmonėmis mes e, susitinkame. Reikėtų galbūt fiksuoti kiekvieną susitikimą su lobistu, nesvarbu, ar yra dirbama ties kokiu nors įstatymų lydybos projektu ar ne. Ačiū, ponė Martin, dabar ponas Keli. Äh, Ačiū, pirmininkė. Tai yra svarbus pranešimas, kadangi jis e, kalba apie mūsų darbo parlamente esmę. Ir e, būtent mes siekime parengti žaidimo taisyklės. Iš tikrųjų nenorime, kad būtų sudarytas įspūdis, jog vyksta korupcija, privilegijos ir panašiai. Iš tikrųjų yra tam tikrų ekspertų, kurie gali mus informuoti apie įvairius praktinius aspektus, kurie yra susijęs su mūsų rengiamais teisės aktais. Ir Tai taip pat yra susiję ir su duomenų apsauga. Iš tikrųjų, man kelia nuostaba kai kurie dalykai. Jeigu man reikėtų registruoti visus tuos, kurie susitinka su manimi. Tai būtų labai sudėtinga. Mes oficialiai registruojame lobistus, tačiau reikėtų taip pat registruoti ir tie, kurie kreipiasi į mus. Iš tikrųjų, tai sudarytų tikrą skaidrumą. Reikėtų panagrinėti tokią mintį. Dėkuoju, ponė Keli. E, ponas Lambrinidis, e, darbo grupės vicepirmininkas. Dėkuoju, pirmininkė. Dažnai buvo sakoma, kad piliečiai nesuvokia tų didžiųjų galių, kurias turi šis parlamentas po Lisabono sudarties įsigaliojimo. Tai gali būti tiesa ir nelaimiai tai yra tiesa. Lobistai arba tie, kurie apsimetinėja esą lobistais, kaip pasirodė neseniai, labai puikiai žino šio parlamento galės ir jie bendrai su mumis priima sprendimą dėl kiekvienos svarbaus teisės akto. Tai yra gerai, kadangi jie atstovauja ES gyventojus, o mes esame jų renkamas organas. Tačiau, nors tai yra ir toliau ir liks viena skaidriausių ES institucijų, aš vis tiek manau, jog su didelėmis galiomis ateina ir didelė atsakomybė. Būtent to mes siekime per ateinančius mėnesius įgyvendinti. Šiandien pasiektas susitarimas su komisija nėra blogas, tačiau lobistai privalo būti įpareigoti nurodyti registre savo pavardės ir tikruosius interesus. Būtent to ir reikalauja šis parlamentas iš lobistų, kurie kreipiasi į mus ir aš tikiuosi, jog kitos institucijos paseks mūsų pavyzdžių. Pone pirmininkė, baigsiu pasakydamas štai ką. Kaip žinote, aš esu šios darbo grupės bendra pirmininkis ir negaliu pasakyti išsamei to, ką mes ten aptarinėjame, tačiau noriu Jūs patikinti, kad elgesio taisyklės šiame parlamente bus vienos iš pačių skaidriausių dėl to, kad mūsų piliečiai ir mes patys galėtume būti, galėtume didžiuotis, jog esame šios išskirtinės institucijos nariai. Dėkuoju, ponė Lambrinidį. Va ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci vážený pán viceprezident komisie Pane Flešikova, Benova. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėme tarybos ir komisijos atstovai. Skaidrumo padėtis pagerėjęs, bet būkime atviri ir sąžiningi. Potencialo tobulinti situaciją dar daug. Jeigu nesiregistruojama bus į e, registrą, tai nebus sudaroma prieigai į parlamentą, taip, sąraše bus pavadinimai, vardai ir pavardės, o tie, kas nesiregistruos e, ar pažeis skaidrumo registro taisyklės, susidurs su sankcijomis. Klausimas tik kyla, ar pakanka tokio skaidrumo registro. Tik de facto um, bus įsipareigoję e, lobistai, lobistai registruotis dėl um, patekimo į parlamentą, tačiau reiktų siekti ir de jūrė tokio registro veikimo per šią parlamento kadenciją. Šiuo metu lobistai negali visų išlaidų patiriamų su savo veikla e, užregistruoti. Taigi reikia siekti ir tų skaičių skaidrumo. Manyčiau, nereikėtų painioti veiklos elgsenos taisyklių ir skaidrumo registro e, taisyklių, apie ką kalbėjo šiandieną kiti parlamento nariai. Kolegos tapo skandalo auka ir manau, kad e, vienos temos su kita tikrai nereikėtų painioti. Ačiū. Pone Ulskok. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad dar kartą galima pakartoti tai, kad gerai yra, jog pagaliau mes sutarėme dėl to, kaip reikia elgtis su lobistais. Bet nepaisant to, pasiūlymas yra gana um, santūrus. Aš manyčiau, kad tai yra tik pirmasis žingsnis e, skaid, didesnio skaidrumo ir patikimumo institucijų link komisijos narys Šefkovič ir um, komisijos atstovai um, sakė daug žadančių e, dalykų, bet reikia ir toliau didinti pasitikėjimą mumis. Mes dirbame dėl šios politinės sistemos ir siekiame ją išsaugoti, nes yra labai svarbu, kad visos institucijos būtų įsipareigojusios dirbti pagal skaidrumo registrą. Jis turi būti privalomas ir turėtų būti taip pat ir pildomas, papildomas, kaip ir yra, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse. O taip pat turėtų būti ir numatyta atitinkama apsauga informantams. Tai yra labai svarbus taip pat aspektas skaidrumui, kad skaidrumo registras veiktų tinkamai. Spontaniški pasisakymai. Pirmiausia, kviečiu poną Mikolašiką. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos vicepirmininkė, ponė Šefčiovičiau, lobistų registro įvedimas fiziniams asmenims, kurie dalyvauja lobizmo veikloje, yra sveikintinas dalykas, kadangi tai sugriežtina taisyklės, o tikslas yra didesnis stabilumo užtikrinimas. Ir tai jau tarsi garantija, kad demokratijos principai yra taikomi šiuose rūmuose. Be abejo, ir parlamento nariai privalo laikytis pareigų, kurios jiems priskiriamos um, kaip parlamento nariams pagal jų um, parlamento nario mandatą. Labai svarbu numatyti aiškias taisyklės ir parlamento narių darbui, kad būtų dirbama atvirai ir skaidriai. Kai yra siekiama įtraukti e, įvairius asmenis į e, įstatymų leidybos procesą. Ačiū, ponas Kešman, toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbu kaip pranešėjas dėl viešos prieigos prie dokumentų reglamento 2009 metų reglamento. Na ir skaidrumas, atvirumas yra įtvirtintos savako šiame reglamente, taigi aš sveikinu šį susitarimą. Tai yra dar vienas žingsnis teisinga linkme, nes atvirumas ir skaidrumas yra demokratinio sprendimų prieimimo proceso šerdis. Ir mes turime žinoti apie visus, kurie daro įtaką, kartais ne visiškai teisingai daro įtaką politika, politikai sprendimams ir rezultatams. Tačiau turime daug, dirbti daugiau, turime pasirūpinti, kad skaidrumas ir lobistų darbo integralumas ES būtų aukščiausio lygmens. Taip pat turime pasirūpinti, kad naujasis registras būtų įdėktas kuo galima greičiau ir kai registras jau bus įdėktas, visi asmenys ir organizacijos patenkantys į registrą turi pateikti teisingą atnaujintą informaciją, tai kad žinotumėme, kas įtakoja ką. Jana Mitemaja iš Transparency International organizacijos teigia, kad naujas registras bus visų uh, susijusių šalių testas siekiant užsimti lobistinę veiklą atviriau. Ir tai matyt yra pats teisingiausias teiginys. Ačiū poniai Cashman, ponia Bilbao. Gracias, presidente. Decirle que el siglo. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Teikti, kad 21 amžius yra Wikileaks, piliečių dalyvavimo, skaidrumo epocha. Reikalinga priimti atitinkamus sprendimus kartu ir dėl to mūsų darbas turi būti aktyvus. Negalime laukti, kol mums lobistai padarys spaudimą. Mes turime imtis pastangų, kad prieartėtumėme prie piliečių, kad įsijaustumėme jų, į jų gyvenimą. Dėl to tikimės ir tikime, kad skaitimo registras bus veiksmingas, Tai turės geros įtakos teisėkuros procesui. Tai, tai svarbu vertinant mūsų darbo rezultatus. Tokiu būdu mes būtumėme šio laikiškesni. Aš esu atsakinga už pranešimo rengimą ir aš atsižvelgiau į visų asmenų, su kuriais konsultavausi nuomonę. Taip ir reikia dirbti. Turime aiškiai ir atsakingai imtis šio darbo. Ačiū, ponia Duran. Euh, aš taip pat Norėčiau pritarti šiam tekstui, dėl kurio rytoj mielai balsuosiu ir tik tai norėčiau pasakyti, kad nesiniai vykęs skandalas yra, bandy, yra korupcijos bandymas, nieko daugiau. Tai yra nesiniai įvykęs dalykas ir aišku, tai yra nepateisinamas dalykas, kuris labai apjuodino mūsų darbą. Tačiau taip pat reikia pasakyti, kad reikia maksimaliai padaryti skaidrų sprendimų prieimimo procesą ir aišku, tas registras leistų mums tą padaryti. Taip pat labai svarbu, kad tai taptų dinamiška priemonė, kurią mes įvertintumėme kasmet ir naujų technologijų pagalba mes galėtumėme pažiūrėti, ar tas registras yra veiksmingas ir uh, turėtume, galėtume išsiaiškinti, koks lobistas, e, kokios pinigų sumos pagalba, ko pasiekė. Tai iš tiesų leistų užtikrinti geresnį teisėkuros darbą ir prie kiekvieno pranešimo turime nurodyti lobistų skaičių, kas pasakė ką ir kas ką įtakojo publikuodami tokią informaciją mes gautumėme tikrai, būtumėme kur kas skaidresni ir piliečiai galėtų kons, pas, peržiūrėti tą registrą ir taip pat geriau suvokti, kaip yra primami sprendimai. Taigi dėl to e, mūsų frakcija turi šiokių tokių išlygų dėl šio teksto. Obermeier, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Lobizmas yra viena esminė piliečių uh, įtraukimo į politinius e, procesus priemonė ir reikia ir piknaudžiavimo to priemonė reikia tam užkirsti kelią. Ir visos institucijos turi įsitraukti į šį procesą, ne tik parlamentas, Mm, ir komisija taip pat ir taryba. Taryboje taip pat priimami labai svarbus sprendimai. Ir sankcijos taip pat turi būti privalomos. Ir reikia kalbėti ne tik apie patekimą į parlamento um, pastatą, nes galima juk sustikti nebūtinai ir parlamento e, viduje. Ir taip pat, jeigu esate, pavyzdžiui, vieno asmens e, partija ar individuali įmonė, tai irgi turite dirbti skaidriai, reikia užtikrinti, kad e, tokios į tokie asmenys dirbtų skaidriai, kad pateiktų e, duomenys apie save ir pateiktų duomenys apie išlaidas, kurias, e, mm, apie išlaidas, kurias patyrė mm, įvairios įmonės finansuodamos jų mm, rinkiminės kampanijas. Ačiū, ponas Semke. Chciałem podziękować za możliwość. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte žodį. Aš pritariu ankstesniam kalbėtojui. Mes būtent čia kalbame apie pažangą, kalbant apie teisėkūros procesą. Tačiau Tai yra vienas iš daugybės būtinų žingsnių. Mes turime atsižvelgti ir į kitus žingsnius ir būtinus sprendimus. Mes turime atsakyti į klausimą, ką leidžiama daryti parlamento nariui. Ar jam arba jai leidžiama dirbti tik parlamente, ar jam arba jai leidžiama užsiimti ir kitą veiklą. Aš manau, jog kita veikla turėtų būti labai siaurai apibriešta. Ji turėtų būti uh, E, susiaurinama tik iki akademinio darbo, o kitokio pabudžio veikla būtų kvestionuojama. Ačiū ir paskutinis kalbėtojas, ponė Ek. Tak, talman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos parlamentas po Lisabono sutarties įsigaliojimo įgavo daugiau kompetencijos ryčių, vadinasi, ir atsakomybė didėjo mūsų, padidėjo mūsų. Uh, Mūsų darbas yra labai svarbus. 500 milijonams asmenų e, dirbame, tvirtiname įvairius įstatymų leidybos projektus, dėl to skaidrumo registras yra labai svarbus ir tikiuosi, kad taip pat bus numatyta ir papildoma apsauga informatoriams Reikia rūpintis ne tik skaidrumo registro patikimumu, bet taip pat ir tuo, kad būtų toliau diskutuojama, pavyzdžiui, ir apie tai, kokia pašalinė veikla gali būti um, leidžiama parlamento nariai ir kokia veikla papildoma yra etiška. Turime dirbti vis stipriau siekdami didesnio skaidrumo mūsų darbe. Ačiū. Laikas baigti diskusijas ir atsakyti kai kuriuos parlamento narių klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, jog ponas Weberis pasakė labai teisingai. Manau, jog skaidrumo registrą turėtų turėtų, skaidrumo registras turėtų būti kartu valdomas ir tuo reikėtų didžiuotis. Nėra jokios kitos vietos ES, kur E, būtų toks funkcionuojantis skaidrumo registras kaip kad šis. Aš taip pat e, galėčiau tą patį pasakyti ir apie ES valstybių narių sostinės. Keletas kalbėtojų iškėlė klausimą, ponas Kuteris, ponas Hefneris, būtent apie privalomą registrą. Mes darbo grupėje aptarinėjame šį klausimą labai išsamei. Problema yra tai, jog šiuo metu mes nematome teisinio pagrindo, kuris leistų mums uh, priversti įmonės arba piliečius užsiregistruoti registre tam, kad jie galėtų vykdyti savo profesinę veiklą. Mes negalime atmesti tam tikrų subjektų šiuo pagrindu. Todėl mes manome, jog tokios kompanijos, organizacijos ir lobistai turėtų turėti teigiamą, informa, teigiamą motivaciją užsiregistruoti. Ir mes pasiekėme daug. Parlamentas pasirašė susitarimus. Ir iš tikrųjų mes siekiame, kad tokia sistema taptų privaloma. Ir aš manau, jog mūsų bendrų veiksmų su taryba dėka mes tokį spaudimą padidinsime tiek, kad per ateinančius dviejus metus matysime, kaip ši sistema veikia ir tai suteiks mums papildomos patirties e, su, tu, sudaryti aukšto lygio peržiūrą ir pažiūrėti, kaip toliau veikia ši sistema ir ją tobulinti toliau. E, prašymai tinkamai tikrinti užsiregistravusiųjų finansinę veiklą uh, E, buvo pateikti, aš galėčiau Jūs patikinti, jog komisija jau šiuo metu atlieka tam tikrus e, atsitiktinius patikrinimus visose registruose, e, visų tų, kurie yra užsiregistravę. Ir aš manau, jog tai ateityje bus vykdoma tik dažniau. Ir aš manau, jog visi esantys registre turi būti tikri, jog jei kažkas bus neteisingai užregistruota, bus surasta ir jie bus viešai sugėdinti. Man buvo labai malonu ir aš norėčiau vėl grįžti prie šio klausimo, kadangi keletas kalbėtų apie tai užsiminė. Ir šį klausimą sprendžia keletas institucijų bendrai. Ir esu tikras, kad su pirmininkaujančia Vengrija mes nešvaistysime ne minutės ir kaip galima greičiau aptarsime šį klausimą su taryba ir esu tikras, jog mes galėsime nuspręsti, kaip bendrai valdysime šį registrą turėdami tuos pačius tikslus, e, kurie, žinoma, yra didesnis ES e, teisėkuros e, skaidrumas. Paskutinis klausimas, kurį iškėlė keletas narių ir kurį puikiai apibūdino ponas Kasinį, yra štai koks. Žinoma, skaidrumo registras nėra magiškas sprendimas, kurio dėka mes nugalėsime korupciją. Žinoma, mes turime nustatyti aukščiausius standartus ir aiškias taisyklės, tai yra svarbiausias dalykas. Tačiau e, turime žinoti, jog tai yra labai geras instrumentas, labai geras indikatorius ir tie, kurie užsiregistruos, privalės laikytis taisyklių, jie privalės veikti skaidriai, neturės nieko slėpti. Aš manau, jog tai turėtų būti svarbiausias veiksnys visiems mums, rodantis, jog tai yra tikras partneris, su kuriuo galima dirbti, keistis informaciją ir pasitikėti juo ateityje bendradarbiaujant. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū Jums, ponė vicepirmininkė. Dabar ponė Geri, tarybos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos vicepirmininkė, gerbiami parlamentarai. Kaip vienos iš valstybių narių pilietė norėčiau pasveikinti šias diskusijas ir susitarimą tarp parlamento ir komisijos dėl skaidrumo registro. Esu tos šalies pilietė, kuri 2006, nuo 2006 metų turi įstatymą dėl lobistų. Ir skaidrumas visuomet buvo labai mums svarbus. Džiaugiuosi, kad 2008-2009 metais, nors tuo met ir nepavyko mums pasiekti svarbių lūžių. Dabar, pirmininkaujant Vengrijai, mes darome smarkę pažangą. Vengrija pirmininkaujantį valstybę ketina skatinti tuos procesus ir kiek įmanoma prisidėti prie šios veiklos. Taigi taryba, taryba yra pasirengusi, atvira dėryboms tam, kad būtų nutiestas kelias bendradarbiavimui Na ir ta gera, vilė, gera valia turi atsispindėti ir politinėje deklaracijoje pasirodysiančioje Liepos mėnesį. Taigi kalbame ne apie tai, kad prisijungiame prie tarp institucinio susitarimo. Tai yra vienintelė formulė, kuri primtina valstybėms narėms ir tai yra nemenka problema vertinant praeitų metų situaciją. Na ir taryba nėra ta institucija, kurią atakuoja lobistai ar lobistų organizacijos. Labai retai taryba su, tuo, su ta problema susiduria. Lobistai vyksta į valstybės narės, į jų vyriausybės, konsultuojasi su jomis. Taigi taryba su šia problema susiduria mažiau, mažiau susiduria su lobistų veikla. Ne tiek, kiek komisija ar parlamentas. Tačiau esu įsitikinusi, kad mūsų bendradarbiavimas bus puikus, na, o po dėrybų galėsime paskelbti politinę deklaraciją. Dėkoju. Na ir galiausiai ponas Kasinė pasisakys pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau keletą minčių pridurti. Taip pat norėčiau, e, kaip ir kiti kolegos, pabrėžti, kad tai, kad šis susitarimas buvo pasirašytas dar prieš tuos incidentus susijusius su britų žurnalistais. Deja, tai yra būdas, kaip galima pasinaudoti įvairiais informacijos kanalais. Italijos laikrašiai dabar šaipos iš Europos. Jie teigia, kad tą darome da tik dabar ir tai neteisinga. Korėlė de la Sera dienraštė apie tai teigiama. Susitarimas buvo pasiektas kur kas anksčiau. Na, o diskusijos irgi šiek tiek jau įvyko, nes kai tik išgirdome apie tuos skandalus, tiesiog pagalvojome, gal būtų galima praturtinti tą tekstą, bet tekstas tada jau egzistavo. Dar vienas dalykas dėl klausimo, ar registras turėtų būti privalomas. Jis jau yra privalomas. Privalai užsirašyti į registrą ką reiškia privalomas, tai nereiškia, kad visos įmonės ir piliečiai turi tame registre užsiras, užsiregistruoti. Tiesiog e, tie, kurie nori daryti spaudimą, reikia reikalauti, kad jie užsirašytų registre ir tik tuomet galima su jais kalbėtis. Dar vienas dalykas dėl galimų pakeitimų ateityje. Įsteigta darbo grupė ir aš tikiuosi, kad e, ta darbo grupė galės e, sklandžiai dirbti ir to darbo eigoje galėsime komentuoti pasiektą pažangą, nežinau, kas da darys, bet palikime laisvas rankas tai darbo grupiai, teikime jiems pasiūlymus. Na ir galiausiai aš norėčiau padėkoti komisarui, kuris labai daug prisidėjo prie to, kad šis susitarimas buvo pasiektas. Ir galiausiai norėčiau padėkoti Vengrijos atstovams už tai, kad jie mus patikino, kad taryba irgi vėliau prisijungs prie susitarimo. Na ir žinoma, taryba yra irgi svarbi institucija ir tas registras turi būti išplėstas įtraukiant ir vyriausybės teisėkuros instituciją atsakingą už Europos teisės aktus. Bet suprantu, kad čia yra nemažai problemų, sunkumų, nes ministrų tarybai atstovauja valstybėms. Bet esu įsitikinęs, kad pasieksime tinkamą sprendimą ir šiuo klausimu. Ačiū ponui Kasini. Diskusijos dėl kasinį pranešimo baigiamos, balsuosime rytoj po pietų 12.30. Kitas darbo tvarkės punktas yra žodinis klausimas. Brandolinis saugumas praėjus 25 metams po Černobilio katastrofos ir žodį pirmiausia suteikiu ponui.